el señor presidente. Buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Labas rytas, ponios ir ponai. Posėdį tęsėme. Turiu padaryti pranešimą. Kolega Lilo norėtų pasakyti dėl darbo tvarkos. Prašom, skiriama vieną minutę.